Okay, colleagues, um, good morning. Labas rytas, kolegos. Siūlau pradėti mūsų rytinę posėdžio dalį. Kalbėsime apie ES darbo tvarkės migracijos srityje įgyvendinimą ir du teisės aktų Patvirtinimus pirmiausia, tai Europos imigracijos ryšių pareigūnų tinklo sukūrimas ir e, bendrėjo statistika dėl migracijos ir tarptautinės apsaugos. Be to, e, vertėjai norėtų paskelbti skelbimą, tada galėsime tęsti darbą. Okay. Go ahead vertėjai norėtų paskelbti, kad šiandien yra 36-oji e, vertėjų vykdomos akcijos diena, protestuojant dėl nesižiningai primestų darbo sąlygų. E, šiame posėdėje neketinama nutraukti darbo, e, bet bus dirbama tik tiek, kiek numatyta šiam posėdžiui. Šiandien kalbėsime apie pažangos ataskaitą. Pirmiausia, e, sutelksime dėmesį į išorės aspektus susijusius su migracija, migracijos maršrutus e, ir e, sieki padidinti gražinimo, gražinamo asmenų skaičius. Taip pat reikėtų mm, grįžti prie ES ir Turkijos pareiškimo, kuris jau buvo ne vieną kartą aptartas šiame posėdėje. E, be to, e, žinoma, e, reikės kalbėti apie bendros prieglopščio sistemos reformą. Libė jau pasiūlė 2016 metais Metsola Kienge pranešime samų paužiūrį. Viena iš komisijos pateiktų iniciatyvų yra padėti stiprinti es koordinavimo su pagrindiniais partneriais dimensiją atitinkamą sutarčiosiuose šalise. Ir e, šiame pranešime kalbama apie reglamento dėl imigracijos ryšių pareigūnų e, peržiūros. Tai pareigūnai, kurie dirba ES valstybėse narėse, e, tai yra ES valstybių narių pareigūnai dirbantis ne ES valstybėse. <clears throat> Politika pagal kurias siekiama geriau rinkti prieglopščio ir valdomos migracijos duomenis, E, tai yra Eurostato e, tikslas, kurio siekiama šiuo pasiūlymu. E, be to, pasiūlymas buvo įtrauktas į komunikatą, kuri komisijos narys Avramopulos pristatė Libio komitete pernai rugsėjo mėnesio pabaigoje. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį poniai Martai Sigan, kuri yra strategijos ir bendrų reikalų direktorė iš e, vidaus reikalų generalinio direktorato. Ji pristatys mums pagrindinius elementus susijusius su Europos migracijos darbo tvarkės įgyventinimo pažanga. E, jums bus skirta, e, ponė Sikant, 10 minučių. Po to e, suteiksiu žodį poniai Simonai Ardovino, e, politikos pareigūniai, e, ji kalbės septynias minutės ir galiausiai suteiksiu žodį ponui Adamui Vronski taip pat septynioms minutėms. Pirmiausia, ponia Sigan. Ačiū labai pirmininkė, labas rytas, gerbiami parlamento nariai. Kaip Minėjote, komisija gegužės 16 dieną patvirtino pažangos ataskaitą dėl Europos migracijos darbo tvarkės įgyvendinimo. Ir aš šiandien norėčiau pristatyti Jums e, pažangą, kuri buvo padaryta po e, praeitos komisijos ataskaitos, kuri buvo parengta kovo mėnesį. E, reikia visų pirma kalbėti apie įsamų veiksmų vykdomų pagal šią darbo tvarkę pobūdį ir mm, ataskaitoje nustatomi pagrindiniai veiksmai, e, kurių turėtų imtis ES migracijos rytyje. Ataskaitoje paminėta, kad padėtis e, palei pagrindinius migracijos maršrutus e, stabilizavosi po paskutinio vertinimo rytų viduržėmio jūros maršrute. Anksčiau buvo pikas 2015 e, m. spalio mėnesį, e, kuris siekia 10 tūkstančių e, atvykėlių per dieną ir dabar tas lygis yra 81 asmuo. Taip pat centrinėme viduržėmio jūros maršrute sėkmingai sekasi bendradarbiauti su Italija, Alžyru ir kitomis Usahario šalimis. 2018 metais gerokai sumažėjo E, atvykstančių asmenų skaičiai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. E, kai kur e, migrantų daugėja ir imamasi atitinkamų veiksmų atsižvelgiant tai, kaip klostosi situacija. Vakarų viduržėmio jūros maršrute Migrantų e, padaugėjo 22 procentais palyginti su 2017 metais ir dabar jų e, skaičius siekia daugiau nei 3200 e, per dieną. Vakarų Balkanų maršrute padėtis gana stabili, nors padaugėja atvykstančių asmenų iš Graikijos, tuo maršrutu, kuriuo keliauja piliečiai iš Bosnijos Hercegovinos ir kitų šalių. Dėl didėjančių, dėl mažėjančių atvykstančių asmenų skaičiaus e, mažėja ir mirčių jūroje, bet e, vis tiek e, Pernai žuvo 1412 asmenų, tai vis tiek per daug. Iš viso e, išorės sienų e, apsaugą rūpinasi 1222 e, asmenys ir Graikijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje. Dirba šimtas nacionalinių pasieniečių ir tai daroma siekiant užtikrinti, kad būtų skubiai reaguojama, jeigu valstybei nariai apsaugant išorės sieną reikia pagalbos. Buvo padaryta pažanga, kalbant ir apie finansinį ir operatyvinę pagalbą visoms valstybėms narėms, e, kuriams daromas didelis spaudimas migracijos srityje. Ypač e, pagrindiniuose maršrutuose Bulgarijoje, e, Italijoje ir kitur ir Graikijoje. Graikijai pagalba buvo padvigubinta 22 milijardai 2015-2018 metais, palyginti su pirma, planuotų biudžetu 9,6 milijardo. Svarbu užtikrinti, kad atvykstantis migrantai būtų tinkamai identifikuojami, kad būtų įmami jų pirštų atspaudai ir pareigūnams padeda Europolo ir kiti ištekliai, taip pat e, vietose dirba įvairūs ekspertai. Dabar e, siekiama e, pagerinti sąlygas migrantų antplūdžių vietose ir užtikrinti geresnės sąlygas gražinti asmenis. Ataskaitoje taip pat kalbama apie tai, kaip sekasi stiprinti santykius su trečiosiomis šalimis, tranzito šalimis, kokiu priemonių įmamasi siekiant sustiprinti bendradarbiavimą, kovojant su neteisėta migracija, padedant pabėgėliams, vietos pareigūnams. Kalbu apie ES ir Turkijos pareiškimo gyvendinimą. Tai, um, um, Viena iš iniciatyvų taip pat e, skubios pagalbos fondas Afrikai, e, pagalba Vakarų Balkanų šalims. Taip pat e, norėčiau pridurti, kad nuo šios ataskaitos patvirtinimo iki šiandien žinoma vyko ir Europos vadovų tarybos posėdis ir būtų galima sakyti, kad per tą laiką vienas iš pagrindinių apčiupiamų rezultatų šioje srityje buvo susitarimas pervesti pusę milijardo Europos plėtros fondo išteklių į ES patikos fondą Afrikai ir Europos vadovų taryba priėmė atitinkamą sprendimą, kad tai būtų galima padaryti ir jis bus pristatytas Europos plėtros fondo komitetui Liepos mėnesį. Taip pat norėčiau naudodamasi progą pasakyti, kad Kiekvienas sykį, kai e, kalbame apie Europos patikos e, fondą, e, visuomet ir toliau raginame valstybės narės prie jo prisidėti, nes reikia bent dar vieno milijardo, reikia, tai yra, kad būtų papildytos fondo lėšos. Taip pat e, reikėtų kalbėti apie konkrečius sprendimus dėl finansinės paramos. E, tikimės, kad e, bus pasiektas politinis sutarimas dėl antrosios paramos sumos pabėgėliams Turkijoje. Taip pat, pirminkė, įžangoje minėjote perkelimą ir iš tikrųjų didelė ataskaitos dalis skirta šios situacijos aprašymui perkelimas taip pat um, um, daro tam tikrą spaudimą fronto linijoje esančioms šalims. Tam taip pat reikia išteklių Europos Sąjungos perkelimo programos jau padėjo daugeliui pabėgėlių, kurie ieškojo prieglopščio Europos Sąjungoje. Pernai komisija pasiūlė naują Europos Sąjungos perkelimo schemą 50 tūkstančių asmenų. Ir paskutinis kolektyvinis įsipareigojimas, e, e, tai yra paskutinis e, kolektyvinis įsipareigojimas, kurį prisėmė Europos Sąjunga, jis labai svarbus, labai svarbu kovoti su nesažininkais asmenėmis, kurie siekia pasipelnyti iš tokios prastos padėties, į kurią yra patekę daugelis žmonių. Europos Sąjunga niekada nebus tvirtovė ir mes būtent tokia mintimi vadovaujamės, norime užtikrinti apsaugą tiems, kam jos reikia ir perkeliamas padės mums ateityje įgyvendinti mūsų bendrą prieglopšio politiką. Bet, kaip matyti iš pastarojo metų įvykių, negalime dar užmygti ant laurų, e, turime imtis tolesnių veiksmų ir e, toliau stebime, kas vyksta, e, rengiame apžvalgas, siekiame suvokti, kokia yra padėtis ir pagal tai formuojame savo politiką. Todėl svarbu ir toliau nuolat rengti ataskaitas ir budriai stebėti, ar neatsiranda naujų maršrutų. Daug kas jau įvyko, ir daug kas buvo aptarta Europos vadovų taryboje migracijos srityje. Europos vadovų tarybos išvadose dar kartą patvirtinamas mūsų visapimantis paužiūris į migraciją, siekiant tinkamai kontroliuoti ES išorės sienas, imtis aktyvesnių išorės veiksmų ir e, remti kitus aspektus susijusius su mūsų vertybėmis. E, taip pat e, siekiama, žinoma, spręsti pagrindinės migracijos priežastis, kaip jau minėjau, bet to komisija ketina pateikti naują pasiūlymą, kad e, būtų kuo daugiau asmenų gražinama ir kad būtų teikiama tinkama parama Frontexui ir parama iš, prie išorės sienų. Taip pat vertinamos galimybės stiprinti regioninį bendradarbiavimą ES ir partnerystėje su trečiosiomis šalimis. E, be to, e, tęsėme darbą e, siekdami nustatyti konkrečius veiksmus, kurie buvo paminėti pažangos ataskaitoje. Ir vienas iš pavyzdžių susijęs su susitarimu dėl bendradarbiavimo su Frontexu ir Vakarų Balkanų šalimis buvo sudaryti keturi susitarimai dėl operatyvinės paramos, kurią ši agentūra teiks toms šalims. Pateiksiu Albanijos pavyzdį. Taryba priėmė sprendimą pasirašyti šį susitarimą šią savaitę. O dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas buvo pasiektas balandžio mėnesį, dėl Juotkalnyjos dėrybos ką tik prasidėjo. Kalbant apie e, skubų finansavimą, reikia dar tarti su Italijos e, valdžios institucijomis, e, jungtinių tautų, pabėgėlių agentūra, valstybės narės ir toliau aktyviau diegia evakuacijos ir skubios pagalbos E, mechanizmą. Iš Libijos buvo evakuota 1858 asmenys. Buvo e, pateikta 1597 prašymai dėl perkelimo. Iš Italijos e, perkelta nemažai asmenų ir visas perkeltų asmenų skaičius yra 34 696. Toliau e, dirbama kaip numatyta pažangos ataskaitoje ir toliau tęsime šį darbą. E, praeitą savaitę e, buvo nutarta priimti tam tikrus svarbius sprendimus. Netrukus bus priimtas pirmasis iš jų, pirmankaujant Austrijai. Mes ir toliau tikimės jūsų paramos, kad būtų kuo skubiau patvirtinta kuo daugiau iš šių svarbių aktų. Ačiū. Ačiū toliau. Pone Ardovino, prašau, septynės minutės jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, norėčiau glaustai pristatyti naujojo e, taikomo reglamento peržiūros variantą. Kalbu apie 377-2004, kuriame yra kalba apie Europos imigracijos ryšio pareigūnų tinklą. Ši teisės bazė E, registruoja e, juridinės nuostatas valstybėms narėms, e, palaikant ryšį su trečiųjų šalių piliečiais. Mes kalbam apie ILO, tai yra imigracijos pareigūnus trečiosiuose šalise. 2016-2017 metais buvo atliktas kropštus dabartinės teisinės bazės tikrinimas tuo pagrindu pirmą kartą galėjome įvertinti šio reglamento veiksmingumą. Be to buvo rasti įrodymai, e, kad reikia parengti naujesnį variantą. Iš to vertinimo padarėme dvi pagrindinės išvadas. Visų pirma, apie 500 migracijos ryšio pareigūnų kuriuos dabar valstybės narės yra išsiuntusios į trečiasią šalis, yra labai vertingi, kuriant partneriskus ryšius su tomis valstybėmis e, ir valdant migracijos srautus link ES. Antras dalykas - dabartinis teisės aktas, turime pripažinti, neleido visiškai išnaudoti tų pareigūnų nešamos naudos potencialo. Ir mes skatiname uh, kad būtų sukurti glaudesni tinklai tarp e, ryšio pareigūnų ILO trečiosiose šalise ir jie kartu turi siekti gyventi ES tikslus. ILO, ILOS patys e, padarė tokią pat išvadą ir mes kaip Europos komisija labai aktyviai su jais bendradarbiavome per pastarosius metus ir Briuselėje ir aštuoniuose seminaruose, kurie buvo suorganizuoti visame pasaulyje. Paskui mes padarėme išvadą, kad reikia optimaliai išnaudoti e, ryšio pareigūnų potencialą ir reikia jų besikeičiančią įvaidmenį ir atsakomybę aprašyti naujame esės akto tekste. Be to mes turime atsižvelgti pastaruoju metu padidėjusią tendenciją Europos komisijai ir ES agentūroms siūsti savo ryšio pareigūnus į trečiasią šalis. Gegužė 16 dieną Europos komisijos parengtame pasiūlyme yra parašyta, kaip galime suderinti įlo darbą visame pasaulyje, kad jie kartu siektų bendrų tikslų ir įsitvirtinimo Europos tinkle. Savaime įlo tikslai nėra nauji. Mūsų tikslas e, pasinaudoti turimų galiojančių teisės aktų, taigi mes e, ir pasirinkome tą rekast peržiūrėjimo naujos redakcijos variantą, o ne naują teisės aktą. Šiame darbe mes akcentuojame bendrą siekį geriau suvaldyti migraciją. Tai turime daryti per stipresnį ir geresnį konkretų bendradarbiavimą, kovą su nelegalia migracija ir kovą su nusikalstama veikla, tokia kaip e, migrantų kontrabanda ar priekyba žmonėmis pagalba gražinant asmenis ar e, pritaikant jiems readmisiją į trečiasią šalis taip pat yra labai svarbi ILO darbuotojų dalis. Uh, ir jie turi dalyvauti gyvenant visus projektus susijusius su migracija. Kitas svarbus e, aspektas yra ILO veiklos e, praktiškai koordinavimas. Čia Europos komisija atsižvelgia į Europos e, valstybių narių nacionalinės migracijos pareigūnų darbo ypatybės. Mes pasiūlėme, kad būtų sukurta valdyba, į kurią įeitų valstybių narių migracijos pareigūnų vyriausiasis pareigūnas, uh, E, kartu su e, teisingumo ir vidaus reikalų agentūromis. Tokiu būdu mes sukultume ilgalaikės strateginės kryptis įlo dirbti e, vietoje, bet to turime suteikti daug praktinių nurodymų, kas galėtų būti pasiekta geriau valdant tokių pareigūnų tinklą. Valdyba bus informuojama apie naujas migracijos tendencijas, be to bus e, sukurtas konkrečių gairių įlo veiklai rinkinys. Pavyzdžiui, surinksime informaciją apie naujus e, migracijos kelius, takus, palaikysime ryšį su vietos administracija konkrečiais klausimais, rengsime analitinius projektus, kurie e, tarnaus bendriems Europos interesams numatome pasinaudoti turimais e, komunikacijos kanalais su imigracijos ryšio pareigūnais ir tikimės, kad tokiu būdu mes minimaliai tik įsikišime į dabartinę veiklos organizaciją. Pasiūlyme taip pat yra stengiamas išbraukti per daug biurokratiškas reglamento dalis dalis, kurios praktiškai atneša labai nedaug naudos. Pavyzdžiui, e, dabar yra numatyta, kad kas dviejus metus pirmininkaujant valstybė, tu, pirmininkaujantis turi pateikti ataskaitą. To nebereikės. Europos komisija taip pat akcentuoja asmeninių duomenų apdorojimo e, naują pobūdį, tam tikro privatumo užtikrinimą. E, turės būti e, sukteikta teisinė bazė duomenų apdorojimui. E, ryšio pareigūnai galės tos duomenys patys e, tvarkyti, jais keistis ir tuo bus pasinaudojama gražinant migrantus arba juos perkeliant. Galiausiai Europos komisija siūlo e, numatyti fondų, kurie papildys e, valdybos, leis išplėsti valdybos veiklą. E, kas dviejus metus yra rengiama darbo programa ir to pagrindu turės būti numatytas tinkamas finansavimas. Šis fondas galės būti panaudotas daugelį skirtingų veiklos rūšių, pavyzdžiui, mažiems komisijos užsakytiems tyrimams, e, mokymams, seminarams, įvairiems renginiams skirtiems patiems įlo. E, tokiu būdu jie galės pakelti savo kvalifikaciją. Tuo pagrindu tikimės bendradarbiauti su Libė komiteto nariais artimiausiais mėnesiais kad e, šis svarbus teisės aktas sėkmingai būtų parengtas. Ačiū. O dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Vronskis, septynios minutės. You, madam. Uh, Ačiū pirmininkė. Komisija pateikė mm, reglamento dėl imigracijos ir tarptautinės apsaugos statistinių duomenų pakeitimo projektą. Kolega pristatys šitą dokumentą, kadangi jis yra atsakingas už jį. Pone Cigan iš Home direktorato kalbėjo apie tai, kad e, labai e, svarbu statistiniai duomenys ir jie, kuriuos pateikė statistikos e, Eurostatas, gali uh, būti labai naudingi. Kai kurie duomenys yra parengimi Eurostato, o kai kurie iš operatyvinės veiklos šaltinių. Eurostatas e, e, renka statinius duomenys, tačiau jie kol kas nėra visiškai aktualūs, nauji ir todėl iškyla ir tam tikrų informacinių spragų. Todėl labai svarbu, kad šitas statistiniai duomenys būtų pateikiami laiku, kad būtų išsamus ir pilnaverčiai. O tai reiškia, kad trečiosiose šalyse, kuriuose daugiausiai migrantų vyksta ES, įvyko radikalūs pokyčiai ir satiniais duomenys turėtų padėti mums geriau stebėti migracijos procesus ir juos vertinti prieglopščio ir migracijos srities e, statistika yra susijusi su visais procesais, kurie yra susiję su migracija plačiaja prasme. Tai reiškia, kad renkama statistika apie asmenys, kurie prašo prieglopščio, taip pat įtraukiami duomenys apie imigrantus iš varių šalių duomenų rink Kimas yra vykdomas vadovaujamas 7 e, metų reglamentu ir taip pat vadovaujamis komisijos reglamentu 2010 metų 216. Yra ir kitų ES teisės aktų, kurie yra svarbus, pavyzdžiui, ES mylinosios kortelės direktyvą, taip pat komandiruojamų darbuotojų direktyvą, Europos statas taip pat renka duomenys ir vadovaudamasis šiomis direktyvais ir teisės aktais. Statesnių duomenų poreikis e, didėja kadangi yra numatoma ir e, savanoriškų duomenų rinkimo galimybė, tačiau kadangi tai daroma savanoriškai, tai ne visos valstybės tai daro laiku ir tinkamai. 2018 metais buvo parengta pažangos ataskaita apie migraciją ir ten buvo konstatuota, kad reikia gerinti duomenys apie prieglopsį ir migraciją ir taip pat ir admisiją o tai reiškia, kad statistiniai duomenys turi geriau atliepti tuos pokyčius migracijos srityje ankstesnėje komisijos ataskaitoje. Ir 12 e, ir 15 metų reglamentuose yra sakoma, kad reikia suvokti, kad statistiniuose duomenyse yra pakankamai daug spragų ir kodėl yra siūloma keisti reglamentą, siekiama patikslinti duomenis, padaryti juos e, aktualesnius ir taip pat e, atsižvelgti į politinių procesų poreikis ir užtikrinti, kad šitie duomenys būtų privalomai teikiami. Ir vienas iš tikslų yra sumažinti administracinę naštą duomenų teikėjams iš valstybių narių ir taip pat numatyti daugiau lakstumo atsižvelgiant į ateities poreikius. Reglamento pakeitimai yra susiję su duomenimis apie tuos prieglopščio prašytojus, kurie tai daro pirmą kartą, apie nepilnamečius. Taip pat e, numatyta teikti išsamesnę informaciją apie e, prašymus pagal Dublino sistemą. Taip pat e, kaupiama statistika dėl gražinimo ir dėl prašymų suteikti leidimą gyventi. Šitas papildomas statistinių duomenų poreikis yra e, paremtas e, ilgalaikėmis konsultacijomis su suinteresuosimis šalimis nuo 2007 metų ir taip pat 2008 e, metais buvo numatytas atitinkamas atskaitinis laikotarpis, kuriuo remiantis buvo rinkami duomenys, buvo konstatuotos spragos, konsultuojant su, su nacionaliniais ekspertais kasmetiniuose susitikimuose. Mes taip pat palaikėme mm, kontaktus su Home ir kitais direktoratais, taip pat su ES agentūrų atstovais, Europolų, Frontex, taip pat mes bendradarbiavame su nacionalinėmis statistiniais departamentais taip pat kitomis suinteresuotomis šalimis surengėme daugybę darbo grupių posėdžių, kvietėme ekspertus ir visą tai darėme pasraisiais dešimt metų. Ir remdamiesi šitą patirtimį mes galvojame, kad užpildysime duomenų spragą. Ačiū, dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, paprašysiu kalbėti koordinatorius, pirmiausia, EPP frakcijos vardu, po to Birgit, dabar Birgit Sipil. Katarina Kilyčiai, ko gero, turėtų kalbėti pirmiau, Kienga vardu. Aš matau, kad EKR atstovų nėra, tada sutikiu žodį poniai Grisbek. Ačiū, ačiū pirmininkė, Sofija keletą žodžių apie šį labai įdomų dosiją. Man atrodo, kad e, šis tekstas yra labai teisingai e, įtrauktas į mūsų komiteto posėdį, nes tai yra aktuali tema, galvojant apie e, sistemos operatyvumo gerinimą, kaip jau buvo pasakyta, e, e, tekstas e, sustiprins keitimas informaciją, e, Keitimas informacija yra būtiniausias sprendžiančias problemas. Taigi, galbūt šis ryšio pareigūnų migracijos rytyje darbas e, turėtų būti labiau sueuropintas, nes dabar viskas per daug nacionalinių lygmenių vyksta. E, kol kas e, tie pareigūnai yra per daug susijęti su valstybėmis narėmis. Ir kartu su Cecilį šešėliniais pranešėjais mes norime parengti geresnį tekstą, kuris tokiems pareigūnams pasitarnautų kaip europietiška priemonė bendradarbiauti. Tai palengvins tikslų siekimą. Aišku, kadangi e, mes su kolegomis tik pradedame tas problemas spręsti, mes kardu, kartu, kartu pasirūpinsime, kad Europos įlo tinklų sukūrimas būtų veiksmingas ir operatyvus. Reikia padaryti išvadą, kad yra labai svarbu e, sistemos operatyvumą pagerinti užmesgant ryšius tarp skirtingų agentūrų. E, Pone Bolė iš Europolo vakar apie tą patį kalbėjo. Ji savo pasisakymę minėjo, kad bendradarbiavimas e, EASO Frontex valstybių narių lygmenių yra vienas iš pagrindinių dabar tikslų. Ir aš manau, kad šis tikslas leis e, veiksmingiau to, to siekti. Aišku, mes ir toliau bendradarbiausime su pranešėje šio teksto rengdami. Nematau Kornelius Ernst, Judith Argentinį. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sutelkti dėmesį į Europos migracijos darbuotvarkę. Pirmiau koordinatoriai, paskui pranešė ir paskui visi kiti. Jūs esate raštės arša. Ačiū. Techniškai kalbant, viskas atrodo smulkmena, bet žalieji dabar e, tik truputėlį e, didesni negu guoja. Todėl techniškai aš. E, Techninių požiūrių aš e, pačiu laiku pasisakau. Kalba apie Europos migracijos darbo atvarkę. Noriu pasakyti, kad vakar susitikome su Austrijos teisingumo ministru ir vidaus reikalų ministru. Jie mums paaiškino jų pusmečio uh, E, programą ir man dar išlieka daug neiškumo. Aš norėčiau sužinoti iš Europos komisijos, kaip jie įsivaizduoja artėjantį pusmetį ir e, kaip atrodys laikotarpis po Europos rinkimų ir kai pradės dirbti nauja komisija. Yra daug dosie, kurie niekur nejuda dabar. Mes jau susitarim su komisija dėl migrantų perkelimo, dėl procedūrų, koks bus tolesnis produktas, kaip Europos komisija supranta ir vertina Europos vadovų tarybos išvadas prieš dvi savaitės, kai buvo kalbama apie konsensusą dėl Dublino. Paprastai, kai taryba pasiekia konsensusą, tai apie parlamentą niekas net nešneka. Gal Europos komisija galėtų paaiškinti. Vakar pirmininkaujančios Austrijos ministrai paklausti arba apie iškeltinimą platformas už ES ribų pasakė, na, išvados yra parašyta, kad reikėtų tirti padėtį. Kaip jūs suprantate, aš neraginu jūsų baigti šį tyrimą greitai, bet gal galėtumėt šiek tiek geriau pristatyti padėtį greta visų iniciatyvų, kurias jūs dabar keliate. Kokia kryptimi mes einame, rengdami bendrą Europos prieglopšio sistemą? Ačiū. Um. Ačiū. Nematau pono Zelstra. Pereisim prie pranešėjų, ponios Kengė nėra. Pone Činičiai jos vardu perskaitys pranešimą. Pareiškimą, prašau. <clears throat> Grazie, prezidente. Efektyvamente interviu. Ačiū, pirmininkė. Taip. Kalbu ponios Kengė vardu. Ji šiuo metu lankosi Malija, stebi rinkimus. Ir atsiprašo komisijos atstovų, kolegų, pirmininkės. Grįžtant prie to, ką norėtų pasakyti ponė Kengi, ji norėtų padėkoti už pristatymus, už pakeitimų pasiūlymus dėl, projekto, dėl reglamento projekto susijusios su Europos ryšių pareigūnų tinklų sukūrimu. Pagal Europos migracijos darbo tvarkę komisija pripažįsta poreikį aktyviai gyvendinti visų krypčių politiką ir visas turimas priemonės, e, vidaus išorės politiką. E, svarbu, kad visi suinteresuotieji subjektai, valstybės narės, institucijos, e, trečiosios šalis koordinuotų savo veiksmus kad būtų imamas paskatų, nustatomi prioritetai veikloje su trečiosiomis šalėmis, E, svarbu kuo geriau valdyti migraciją, paisant žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Imigracijos ryšių pareigūnai be abejo turi atitikti šiuos reikalavimus ir komisija savo pasiūlymą nurodo, kad e, šios veiklos, šių pareigūnų veiklos potencialas dar nėra visiškai išnaudotas. Labai svarbu skatinti informacijos srautus, dalyjimąsi informaciją. Pranešėja ponia Kengė mano, kad e, daugiau nei 150 e, ryšių pareigūnų užsienio valstybėse ir jų tinklas turi didžiulį potencialą siekiant sėkmingai valdyti migracijos srautus. Pone Kingė taip pat pritarė daugeliu nuostatų komisijos pasiūlyme ir pateiks vos kelis pakeitimų pasiūlymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad srautas būtų nuoseklesnis, kad būtų galima padėti kuo daugiau žmonių kad nebūtų diskriminavimo ir kad būtų laikomasi kitų principų visame reglamente. Tai tiek e, ponia Kengė norėtų e, pasakyti. Jos vartų dėkuoju visiems uždėmesi. Thank you, Chair. And I would like to turn to the Commission and thank you. Pone Vikstram, ačiū, dėkuoju komisijai už pateiktą informaciją mūsų komiteto posėdėje. Taip pat e, norėčiau padėkoti už pasitikėjimą manimi, kaip pranešėja rengiant pranešimą dėl migracijos statistikos duomenų. Uh, Labai glaudžiai bendradarbiauju su visais e, ir manau, kad visi sutarėme, kad migracijos srities statistiniai duomenys e, nėra tokia svarbi tema, e, kaip kitas pranešimas, kurį taip pat rengiu, tai yra Dublino reglamento reforma tačiau ta statistika vis tiek labai svarbi. E, dabar daugiau nei bet kada iki šiol e, reikia laikytis įrodymais grindžiamo požiūrio prieglopščio ir migracijos srityje. Tam reikia tiesiog gerų statistinių duomenų, kurie būtų susijęs su visomis svarbiamis sritimis. Pone pirmininkė, manau, kad e, politika, mano nuomonė ir tikiuosi visų kitų nuomonė, uh, turėtų būti e, kuo labiau grindžiama įrodymais, e, moksliniais duomenimis. Manau, kad turime laikytis labai pragmatiško požiūrių į šį dosiją. Neatsižvelgiant į tai, kokios nuomonės laikomas imigracija ir prieglopsti Europoje, visi, absoliučiai visi turėtų siekti tikslą, rinkti gerus patikimus statistinius duomenis, kad galėtume sėkmingai spręsti įvairias mums kylančias problemas. E, šiuo metu analizuoju komisijos pasiūlymą ir kartu su šešėliniais pranešėjais būtinai su juo, su juo susipažinsime. Dar šiandien e, neužbėgsiu e, už akių ataskaitos projektui, bet atrodo, kad valstybės narėse renkama daug daugiau statistinių duomenų nei teikiama Eurostatui. Labai svarbu dalytis statistiniais duomenimis su NVO, skelbti nacionalinės ataskaitas. Juk daugelis statistinių duomenų visai nėra įslaptinti. Tikiuosi, kad pavyks e, atsikratyti tam tikrų kliūčių, galbūt e, tai padės padaryti kai kurie papildomi reglamente nustatyti kriterijai, kad būtų galima rinkti palyginamus statistinius duomenys ES, nedidinant administracinės naštos valstybėms narėms žinoma. Aš ketinu Jums e, savo pranešimo projektą pristatyti iki rugsėjo 10-osios, kad galėtume uh, aptarti jį komiteto posėdėje rugsėjo 27 dieną. Pakeitimus bus galima teikti iki spalio 4 dienos. Ir e, tikiuosi, kad balsavimui komitete bus e, pasiruošta jau lapkričio 20 dieną, e, o trišalių dialogo įgaliojimus bus galima patvirtinti mini plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį. Manau, kad dar per šią kadenciją galėsime pradėti tą trišalį dialogą. Žinoma, jeigu taryba norės dirbti su šiuo dosie, įsipareigos tai padaryti, mes esame pasiryžę bent jau. Ačiū. Dėkuoju. Kolegos, truputį vėluojame pagal mūsų tvarkaraštį. Dar prašo žodžio keturi asmenys - ponas Techovski, ponia Veržė, ponia Miranda ir ponas Lopes Aguilar. Uh, kiekvienam po pusantros minutės suteiksiu griežtai ir po to dar labai trumpai suteiksiu žodį komisijai, kad ji galėtų atsakyti į klausimus. Ir po to balsuosime, ponas Techovski. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, komisijai Taip pat norėčiau e, pristatyti Jums e, ponios Musolinį poziciją. Europos politikos lyderiai galiausiai popieriuje sudėliojo e, viską, kas susijęs su Europos migracijos politikos sėkme. Kalba apie vidaus ir išorės metodų taikymą, nuspėjamas ir racionales taisyklės prieglopščio ir migracijos srityje ir kita vertus sustruktūrinta e, tranzito ir kilmės šalių veiksmų koordinavimą. Imigracijos e, ryšių pareigūnų e, tinklas E, turi užtikrinti konstruktyvų nuolatinį dialogą su trečiosiomis šalimis, tai yra būtinoji sąlyga, norint veiksmingai spręsti neteisėtos migracijos ir kontrabandos problemas. Savo ruoštų norėčiau dėl statistikos pasakyti, kad e, mums tikrai reikia patikimų statistinių duomenų ir norėčiau komisijai pateikti vieną klausimą. Noriu pasteirauti apie padėtį Švedijoje. Jeigu žinote, kas e, dabar vyksta Malmėje dėl e, nusikalstamų gaujų veiklos, e, reikia pagalvoti apie tai, kokiu veiksmu galėtume imtis. Pone Veržyje, prašom. Pone pirmininkė, visų pirma, aš dėkoju už tai, kad jūs leidote vertėjams perskaityti ž... savo žinę. Ne visuomet tai būna, tai yra pagarba jiems. Uh, Aš noriu kaip žalioji pasakyti, kad esu tik dviejų pranešimų apie statistiką autorė ir kaip ir Kornelija, e, mano kolegė, aš turėčiau kalbėti kaip koordinatorė. Aš žinau, kad taip plėpėdama e, sunaudoju man skirtą laiką, bet aš galiu pasakyti, mes, mes visą valandą skiriame e, migracijos dosie. Du nauji Europos komisijos tekstai. Man atrodo, kad to nepakanka, bet parlamente yra tokių blogų tradicijų. Atsiprašau vertėjų, bet aš kalbėsiu labai labai greitai. Aš norėčiau selti dėmesį Europos e, migracijos darbo tvarkę. Grįžtam prie 2015 metų. Tada Europos e, komisijos migracijos darbo tvarkė buvo pradėta. Jai buvo skirtos keturios pagrindinės ašys, kurios buvo iš dalies e, subalansuotos. Kas šiandien yra pasiekta? Pažiūrėkime į dosiją. Viskas vadinasi Europos migracijos darbo tvarkė. Iš esmės viskas skirta tik tai uh, nelegaliai migracijai, niekam kitam. Čia kažkas ne taip. E, mūsų pasirinktas požiūris į šį klausimą nėra tinkamas ir parlamente turėtume apie tai kalbėti, nes mes pasiduodame tai tendencijai. Tuo tarpu mes vis kartojame, kad reikia, kad būtų sukurta aiški pozicija nelegalios migracijos atžvilgių. Norime, kad būtų aiški pozicija išorinė ir vidinė migracijos klausimų. Migracijos keliai kol kas siejami tik su nelegalia migracija. Tai nėra gerai neteisingai mes suprantame šį reiškinį. Ir aš norėčiau dar kartą pasmerkti tai, kas dar nepadaryta. Per paskutinę vadovų tarybą dar kartą buvo Europos vystimosi e, pinigai perkelti migracijai. Taip, statistika yra labai svarbi. Aš džiaugiuosi, kad aš kartu su Cecilija Vikstrum statistikos klausimus svarstome, nes gali būti, kad jeigu mes viską teisingai padarysime, jeigu statistiką gerai surinksime, sugebėsime išsiaiškinti daug neteisybės. Pirmininkė, man atrodo, kad GUE apie šį tekstą nepasisakė pakankamai. Neturime daug laiko, žinoma, mes galėtume dėl manęs dirbti iki paties nakties, tačiau tai neįmanoma. Matau, kad kolegos renkasi į salę ir prašau jų tai daryti kuo tyliau, kad kolegos galėtų ramiai išsakyti savo mintis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką aš išgirdau praėjusią savaitę. Pavyzdžiui, buvo patikta statistika apie mirčių atvejus, apie tuos asmenis, kurie negalėjo būti išgelbėti viduržėmo jūroje ir joje nuskendo. Taigi, reikėtų pateikti statistiką apie tas valstybės, kurios tiesiog neleidžia atplaukti laivams, tai yra Malta ir Italija ir aš manyčiau, kad reikėtų į tai atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, Malta ir, ir Italija laivas buvo nepriimtas. Iš tikrųjų labai gražus žodžiai čia yra formuluojami, pristatomi dokumentai, tačiau statistikos apie mirčių atvejais atviroje jūroje mes pasigendame. Aš norėčiau gauti atsakymą būtent į šį klausimą. Mes kreipėmės į komisija tiesiog iš šio laivo ir negalėjome suprasti, kaip Europos valstybei priklausantis laivas negali įplaukti ES valstybės narės teritoriją. Lopes Aguilar. Iš tikrųjų mes kalbame apie migracijos darbo atvarkę. Pastaruosius ketverius metus mes labai išsamei nagrinėjame šį klausimą, skiriame jam didžiulį dėmesį visos mūsų kadencijos metu, bet ir nauja, paskutinėje plenarnėje sesijoje apie tai buvo kalbėta. Manyčiau, kad reikėtų grįžti prie tų keturių aspektų, kurie buvo aptarinėjami praeitą savaitę Strasbūrė. Tai pirmiausia yra uostai, išlaipinimo uostai kaip visą tai veiks ir kaip bus užtikrinamos žmogaus teisės ir humanitarnės teisės. Pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos valstybėse, jeigu mes nekalbame apie dvi šalių susitarimus, tai sunku įsivaizduoti, kaip šita sistema veiks. Bet to direktyva dėl pabėgėlių prieimimo. Manome, kad ji turėtų būti keičiama, kadangi humanitarnė pagalba turi būti suteikiama atviroje jūroje. Trečia, Europos parlamentas nuolat pasisakė už teisėtus migracijos kelius. Jeigu tokių nebus, tai tuomet mes ir toliau turėsime kovoti su neteisėta migracija. Ketvirta, savanoriškas solidarumas yra nepakankamas dalykas. Aš manyčiau, kad reikėtų vadovautis pagal ES sutarties dėl veikimo 18 straipsnių. Ir komisija turi užtikrinti, kad solidarumas būtų privalomas visoms valstybėms narėms, ne tik tai toms, kurios tiesiog nori laisvanoriškai teikti kokią nors pagalbą. Grįžtame prie kolegų iš komisijos. Jums skiriu po pusantros minutės. Aš norėčiau pasakyti štai kokius dalykus. Pirmiausia, pažangos ataskaita yra tiesiog bendra ataskaita, kurioje yra pateikiama visų ES e, migracijos darbo atvarkės veiklos įvairiomis kryptimis apžvalga. Ten yra kalbama apie tai, ką mes darome. Mes naudojamės tą pačią metodologiją, kaip ir iki šiol. Praėjusią savaitę vadovų taryba pasiuntė labai aišku signalą apie migraciją kad visi veiksmai turėtų atitikti mūsų e, principus ir mūsų vertybės. Jūs savo įžanginėje kalboje, pirmininkė, kalbėjote apie tai, kad ir toliau reikia dirbti išorės, vidaus kontekste, išorės, ginant išorės sienas ir taip pat toliau reikėtų vertinti mūsų veiksmus šitose srityse. Taip pat galvoti apie prieglopčių sistemos reformą ir vertinti galimybės E, bendradarbiauti regionių lygmenių su ES valstybėmis ir jų partnerėmis. Vadovų tarybos išvadose yra įvertinama situacija, kalbama apie tolesnius žingsnius. Reikėtų dar kartą pasakyti, kad pirmininkaujant Bulgarijai buvo pasiekta pakankamai daug pažangos, siekiant sumažinti tų klausimų, dėl kurių derimasi uh, skaičių. Teisės aktas dėl prieglopšio turėtų būti užbaigtas e, užsitikrinus e, konsensusą ir taip pat yra patiktas pasiūlymas dėl prieglošių steikimos procedūrų. Mes ir toliau dirbame kartu su taryba, siekdami užbaigti šitų teisės aktų nagrinėjimą ir tikimės ženklios pažangos spalio mėnesį. Ardovino atrodo jau išvyko, kolega Vronskį, norėtumėte jūs ką nors pridurti? Aš norėčiau padėkoti tiesiog už jūsų paramą mūsų veiklai. Iš tikrųjų, ne visi klausimai buvo atsakyti, tačiau turime suprasti, kad diskusija tik tai prasidėjo ir mes dar sugrįšime prie šitų temų. Dabar trumpas balsavimas prieš atvykstant komisarai. Okay, first vote um, on the Corau report countering money laundering by. Kova su pinigų plovimu pasitelkiant baudžiamojo perskimo priemonės. Balsuojame.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 abipusis pripažinimas sprendimų dėl turto išaldymo ir konfiskavimo. Balsuojame. Baigiame. Dauguma pasisakė už, pritarta. Vos pranešimas ES e, baudžiamojo persikėjimo bendradarbiajimo agentūrą Aurist. Pasuojame, baigiame balsuoti. Pritarta. Taigi pavyko mums pavyti laiką. Kitas darbo atvarkės klausimas. Trečiasis lybės saugumo dialogas su komisaru Julian King. Their... Kolegos, prašau visų sėstis. Jeigu norite pasikalbėti, prašau išeiti iš salės, komisijos narys jau atvyko. Okay, welcome. Sveikinu komisijos narį e, Kingą. Kalbėsime apie trečiąjį Libė komitetų dialogą saugumo klausimais su jumis, primo sprendimų ir SPNR įgyvendinimas ir dabartinė padėtis. Trumpai įžangai pasakysiu, kad turime pusantros valandos. Birželio 21 dieną vyko parengiamasis ekspertų posėdis, buvo e, pristatytas Europos parlamento politikos departamento užsakytas tyrimas, jį atliko profesorius e, Tumas. Čia galite rasti šio tyrimo egzempliorius, su kuriais galite susipažinti. Taip pat išklausėme ekspertų iš Europos komisijos, tarybos sekretoriato, Vokietijos federalinio uh, E, baudžiamųjų tyrimų e, biuro dėl e, primo sprendimų ir komisijos Ispanijos kovos su terorizmu centro atstovų. Tyrime sutelkiamas dėmesys į pasikeitimą DNR tarp valstybių narių, be kita ko kalbama apie sunkumus, vertinant visų uh, primo sprendimais grindžiamų duomenų mainų um, um, uh, vertinimo dėl uh, trūkstamų statistinių duomenų. Uh, jis, tai yra profesorius, taip pat pabrėžė, kad dėl trūkstamų duomenų neįmanoma įvertinti duomenų tvarkymo proporcingumo. įgyvendinimo, primo sprendimo įgyvendinimo terminas buvo 2011 metų e, rūpjūčio 28 diena, tai yra prieš septynerius metus beveik. Bet e, kol kas jie nėra iki galo įgyvendinti. Vokietijos ekspertas pabrėžė, kad būtina e, vykdyti duomenų mainus pagal primo sprendimus, jie yra labai svarbus, bet pabrėžė, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų šioje srityje, bet to trūksta finansinių išteklių valstybėse narėse. Taip pat galima tobulinti vadinamąją tarpusavio teisinės pagalbos procedūrą, ji dar nėra suderinta ES lygmenių. ES komisija taip pat informavo apie tai, kaip sekasi gyvendinti ES PNR sistemą. Dešimt valstybių narių jau pranešė komisijai, kad perkelia PNR direktyvą į savo nacionalinę teisę. Visos valstybės narės yra įsipareigojusios tai padaryti ir uh, daro gana e, svarbią pažangą. Komisija gavo 20 pranešimų iš valstybių narių, e, kuriuose jos pareiškia, kad tikisi taikyti direktyvą ir es viduje vykdomiams skrydžiams e, nariai kėlė klausimų, ar Prumo duomenų apsaugos sistema atitinka naujosios policijos duomenų apsaugos direktyvos reikalavimus. Ta direktyva dar nėra iki galo įgyvendinama. Nieko, nieko, bus ir jums laiko pasisakyti. Taip pat e, nariams kylo klausimų, ar SPNR e, direktyva atitinka Europos Teisingumo teismo nustatytus reikalavimus. Taip pat e, kalbama apie didelės spragas, nepatenkančias į PNR direktyvos taikymos rytį, tai yra užsakomieji skrydžiai, privatieji lėktuvai, nepilotuojami mm, lėktuvai ir mm, uostai. Dabar žodis komisijos nariui, po to įvyks diskusija. Ačiū. Pirminkė, labai malonu Jūs matyti, man visada malonu čia lankytis. Mm, laukiu progos pateikti Jums naujausius skaičius susijusius su kai kuriais, kuriuos jau minėjote. Labai džiugu, kad galime pratesti diskusiją apie mūsų pastangas, kuriant e, saugumo sąjungą. Man labai malonu su jumis bendrauti dėl visų e, saugumo sąjungos aspektų šiandien ir vėliau e, rugsėjo pradžioje, kai vyks dialogas apie kovą su terorizmu apie įvairias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su terorizmu apie mūsų pastangas didinti mūsų atsparumą, be kita ko geriau apsaugoti viešasias erdves, mūsų pastangas kovoti su radikalėjimu mūsų bendruomenėse ir internete e, apie darbą kovos su organizuotų nusikalstamumu srityje, ypač policijos bendradarbiavimą. Taip pat labai svarbu kalbėti apie kibernetinius nusikaltimus. Tai mm, labai svarbu, labai svarbu šioje srityje tinkamai gyvendinti galiojančias direktyvas, užbaigti renkti e, kibernetinio saugumo aktą, kovoti su dezinformacija. Tai itin e, svarbu, e, tai didelis pavojus saugumui. Apie visą tai galime su jumis kalbėti, Šiandien savo dialogę sutelksime dėmesį į tai, kaip sekasi gyveninti SPNR direktyvą ir priimo sprendimus. E, šiais klausimais taip pat bus labai malonu pabendrauti. Tai yra pagrindiniai mūsų darbo aspektai siekiant e, kuo rimčiau reaguoti į terorizmą ir kitus nusikaltimus, įskaitant kibernetinius. Labai svarbi mūsų darbo dalis susijusi su informacijos mainais ir gyvendinimu, būtent šiems klausimams skiriame daug dėmesio. Jau minėjau ir dar kartą pasakysiu, kad tam, kad sukurtume veiksmingą saugumo sąjungą, reikia užtikrinti, kad turim, darome viską, ką kolektyviai esame įsipareigoję padaryti. Turime išnaudoti visas turimas priemonės, taikyti visus galiojančius sprendimus ir tam turime imtis veiksmų. PNR direktyva yra vienas iš saugumo sąjungos aspektų. Labai svarbu apsaugoti e, informaciją, e, kad galėtume kartu reaguoti į terorizmą ir sunkius nusikaltimus. Kitaip e, valdžios institucijos negalės identifikuoti nežinomų įtariamųjų. E, Taip e, galime e, kartu gana veiksmingai dirbti, iškirzdami kelią sunkiems nusikaltimams, skaitant teroristinius išpolius ir jų išvengti. Vyko gana ilgas, kartais kontroversiškas teisėkuros procesas, bet žinome, kad jis nenuėjo šunių ant odegos ir uh, dabar belieka kuo veiksmingiau viską įgyvendinti. Kaip žinote, valstybėms narėms nustatytas terminas praėjo visai neseniai, gegužės 25 dieną. Dabar 15 valstybių narių oficialiai pranešė komisijai, kad priimtos priemonės buvo perkeltos į nacionalinę teisę, PNR direktyva buvo perkelta į nacionalinę teisę. E, bet e, tai, kad ne visos valstybės narės tai padarė, kelia man nerimą. Tikiuosi, kad ir kitos e, valstybės narės užbaigs šį procesą kuo skubiau per ateinančias kelias savaitės. Galite būti tikri, kad mes stebime tai Kai kurios šalis yra mažiau pažengusios įgyvendinant direktyvą, bet e, mano nuomonė visos valstybės narės atrodo yra įsipareigojusios perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir e, kurti PNR sistemas. Iš e, valstybių narių gaunamos informacijos matome, kad e, taikant PNR sistemą jau pavyksta sulaukti gana apčiopiamų rezultatų. Visai neseniai, pavyzdžiui, e, lankiausi Belgijos keliaivių informavimo centre praėjus e, nedaug laiko po sistemos e, taikymo pradžios ir e, jau pavyksta nustatyti, sėkmingai nustatyti įvairius atvejus, kai neteisėtai kontrabanda vežami griniai pinigai, narkotikai. Kitus atvejus, kai kurios valstybės narės šiek tiek atsilieka įgyvenant šią svarbę priemonę, bet svarbu, kad visas PNR mechanizmas e, yra gana sėkminga priemonė ir jo negyvendinus bus sunku keistis duomenimis tarp, tarp valstybių narių ir įgyvendinti direktyvą. Taigi PNR e, mechanizmas e, mm, yra veiksmingas tik tiek, kiek yra veiksminga jo silpniausia grandis. Svarbu užtikrinti e, vienodas galimybės e, įgyvendinti visus įsipareigojimus visoje Europos Sąjungoje. Kartu reikia paisyti asmenų teisių, asmenėms taip pat turi būti užtikrinama tinkama asmens duomenų apsauga. Anksčiau komisija, mano nuomonė, dėjo gana daug pastangų, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą, teikėme finansavimą, dalyjomės ekspertinėmis žiniomis, e, visokią kitokią pagalbą teikėme. Ir iki šio posėdžio su jumis kalbėjome um, gana įsamei apie tam tikrą mūsų suteiktą paramą valstybėms narėms. Taip pat um, raginame valstybės narės padėti vienas kitoms. Labiau pažengusios valstybės taikant PNR sistemą gali padėti toms, padėti toms, kurios yra mažiau pažengusios. Ir mes turime visokias tokias pagalbos priemonės išnaudoti. Kartu Turime daryti viską, e, ko reikia, kad užtikrintume visišką direktyvos įgyvendinimą. Tai yra mūsų kaip komisijos pareiga ir vaidmuo. Be kita ko, turime pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, jeigu yra kokiu nors teisės akto pažeidimų. Šiuo metu e, peržiūrime, kaip sekasi įgyvendinti direktyvą ir Liepos mėnesį, šį mėnesį imsimės priemonių prieš tas valstybės narės, kurios dar nepranešė mums apie direktyvos perkelimą nacionalinę teisę. PNR taip pat yra mūsų bendrųjų pastangų pagerinti informacijos mainus dalis. Siekiame uh, užtikrinti, kad uh, informacijos mainų padaliniai galėtų saugiai dalintis informaciją. Uh, ir mes esame e, aktyviai įsitraukę į šį procesą. Šiuo metu 16 tokių padalinių yra prisijungę prie Europolo sieną. E, sistemos vyksta informacijos mainai, be to taip pat dirbame su valstybėmis narėmis siekdami keistis geriausios patirties pavyzdžiais įgyvendinant šią direktyvą, vėlgi siekdami e, gauti kuo daugiau naudos. Dabar dėl priumo sprendimų. Informacijos mainai, manau, visi sutarėme, yra pagrindinis teisės saugos institucijų bendratarpiavimo elementas saugumo sąjungoje. Ir priumo sprendimai yra itin svarbus šioje srityje. Jau daugiau nei dešimt metų, kaip jūs teisingai mums priminėt, galioja tie sprendimai ir mano nuomonė jau Akivaizdu, kad e, priimos sprendimai yra labai naudinga priemonė siekiant užtikrinti teisės saugos institucijų bendratarbiavimą, tyriant e, nusikaltimus. Ir e, kasmet tas bendratarbiavimas tampa vis aktyvesnis ir iš valstybių narių teisės saugos institucijų gauname atsiliepimų, kad tai tikrai labai naudinga. Turime ir tam tikrų statistinių duomenų apie primo sprendimų taikymą. Bet Primos sprendimus įgyvendino dar ne visos valstybės narės, nepaisant to, kad komisija teikia techninę ir finansinę pagalbą, padeda keistis geriausios patirties pavyzdžiais. 2012-2013 e, metais e, komisija suteikė daugiau nei 20 milijonų pagalbos iš e, saugumo fondo 22 milijonai eurų buvo suteikta valstybėms narėms, kad jos galėtų pagerinti informacijos mainus ir dar papildomai 3 milijonai eurų siekiant e, e, paremti e, kriminalistikos veiksmus valstybėse narėse. Komisija taip pat yra pradėjusi pažydimų nagrinėjimo procedūras prieš valstybės narės, kurios dar negyventino pirmo sprendimo, nepaisant to, kad terminas jau praėjo keturios valstybės narės to dar nepadarė, bet jos e, demonstruoja, kad yra įsipareigojusios tai padaryti. Taigi dabar laikas kalbėti apie primo sprendimų ateitį. Turime žvelgti į ateitį, e, vertinti esamus trūkumus, kaip e, turi būti keičiamas informacija ir kokiu veiksmu reikia imtis toliau, kai nustatoma kokia nors atitiktis. Taigi turime apie visą tai galvoti galvodami apie priimų sprendimų ateitį. Žinoma, kartu turime svarstyti duomenų apsaugos direktyvą, e, jau minėjome policijos bendradarbiavimo direktyvą ir iki 2019 metų gegužės mėnesio komisija ketina atlikti vertinimą, ar reikia peržiūrėti tą direktyvą ir jeigu reikės, pateiksime atitinkamų pasiūlymų. Taip pat e, komisija nagrinėja naujųjų duomenų kategorijų ir techninių sprendimų įgyvendinimo proporcingumą ir kitus aspektus. E, e, tam, kad atliktų visą tą vertinimą, komisija pradės e, galimybių studiją kitą mėnesį, dalyvaus valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai. Europos parlamentas atliko studiją, tyrimą dėl DNR duomenų naudojimo ir jos, jo rezultatai yra labai svarbus. E, komisijos tyrimo rezultatai pasirodės kitų metų pradžioje. Taip pat naudodamasis progą, norėčiau porą žodžių tarti apie du kitus mūsų darbo ramščius, siekiant kurti stipres ir pažangės e, sistemas. Pirmiausia, turime uh, E, užpildyti informacijos spragas. Norėčiau padėkoti e, Jums, ypač e, pranešėjai, ponė Gel ir šešėliniams pranešėjams dėl sėkmingo ETIAS sistemos įgyvendinimo, apie kurį kalbėjome praeitoje plenarinėje sesijoje. Tikiu, kad tokios sistemos gali padėti mums užtikrinti didesnį saugumą. Taip pat e, praeitoje plenarinėje sesijoje buvo e, įvyko sėkmingas balsavimas dėl Eulisa agentūros. Norėčiau padėkoti poniai Makovei e, pranešėjai ir šešiliniams pranešėjams. Taip turėtume ir toliau siekti modernizuoti mūsų sistemas sienų kontrolės ir kitose sritise. Ir Eulisa yra labai svarbi agentūra šioje srityje. Antra, dėl mūsų darbo siekiant užtikrinti mūsų informacinių sistemų saveikumą. Apie tai jau taip pat esame kalbėję ir galime vėl um, ateityje detaliau apie tai kalbėti, su tikras. Šiame komitete birželio mėnesį kalbėjome apie saveikumą ir nariai kėlė kelis klausimus, kadangi tuo met nebuvo laiko atsakyti į tuos klausimus pakankamai įsamei. E, per tą laiką susirašiau su klodu ir e, tikiuosi, kad taip e, pavyko atsakyti kai kuriuos anksčiau neatsakytus klausimus, e, kuriuos kėlėt ir jūs pirminkę. Jeigu ne, galėsime dar ir šiandien pakalbėti apie tuos pačius klausimus. Piliečių saugumo didinimas turi būti užtikrinamas kartu su duomenų ir pagrindinių teisų apsauga, kaip kalbėjome. Kaip žinote, labai glaučiai bendratarpiaujame su Europos duomenų apsaugos pareigūnų ir pagrindinių teisų agentūra. Kartu rengiame pasiūlymus, kad būtų galima viską parengti gana konstruktyviai. Norėčiau padėkoti ir pranešėjams, Lybe komitetui ir linkiu jums uh, E, sklandžiai e, išnagrinėti šiuos pasiūlymus, kad e, svarbu, kad kuo greičiau po vasaros atostogų prasidėtų trišalis dialogas ir kad dėrybos baigtųsi iki šių metų pabaigos. Baigdamas pasakysiu, kad darbas, norint stiprinti keitimas informaciją, yra labai svarbus žingsnis, kuriant veiksmingą saugumo sąjungą. Noriu padėkoti Jums už mūsų bendrą darbą per pastaruosius mėnesius. Tikiu, kad pavyko padaryti gana didelę pažangą, bet dar laukia nemažai darbų ir uh, toliau tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su Jumis. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Visų pirma, aš suteiksiu žodį koordinatoriams, tiems, kurie yra. Ponios Metsulas nėra, todėl poniai Sipel žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Kai kalbame apie saugumą, turime pripažinti, kad darome nepakankamai, reikia labiau saugoti mūsų piliečius. Jeigu pažvelgtume į baudžiamųjų veikų statistiką, tai konstatuosime, kad kai kurie nusikaltimai, nusikaltimų skaičius nedidėja, kai kurių mažėja. Taigi, apie ką mes kalbame, kai mes sakome, kad reikia daugiau nuveikti. Nes tai, kas e, daroma nepakankamai, kadangi tai, kas yra jau nutarta, priimta, yra nepakankamai įgyvendinama. Tos priemonės yra nevykdomos. Jūs sakėte, kad norint atpažinti nežinomus nusikaltelius, reikia daugiau duomenų, reiškia, reikia daugiau žmogiškųjų išteklių, tačiau anksčiau reikėtų nepamiršti, turėjome vienintelį tikslą, kaupdami asmens duomenys, tai yra kovoti su potencialia terorizmo grėsme. Tačiau dabar kita vertus, kai kalbame su pinigų plovimu, su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kai sustipriname tą, tas priemonės, ar iš tikrųjų pasiekime kokios pažangos, ar daugiau atpažinome, susekėme, nubaudėme. Aš paršurpstu girdėdama, kiek milijonų iš ES biudžeto yra finans, nukreipiama į biudžetą. Ir vis tiek niekas neveikia. Bet tu, turint omenyje, kad ir valstybės narės investavo, tai kyla natūros klausimas, kaip sėkmingai yra įgyvendinamos tos priemonės, 50 milijonų vien iš ES biudžeto buvo nukreipta į šią sistemą, bet to reikėtų kalbėti ir apie mokesčių mokėtų lėšų švaistimą. Dėl informacijos ar dezinformavimo, kas yra netikros naujienos, kas yra fake news kaip reikėtų atskirti šituos dalykus, kaip juos reikėtų atpažinti ir kaip reikėtų įgyvendinti tinkamas priemonės ir pagrysti, kad dar reikia papildomų duomenų bankų. Grisbek. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui King už tai, kad jis dar kartą atėjo ir pristatė savo dosie bei atsako į mūsų klausimus. Ačiū už humoro gaidelę, kurią jūs e, išsakėte, kalbėdamas apie PNR, PNR keliaivių duomenis. Žinote, koks ilgas kelias yra nueitas tą kryptimį. Manau, kad jūsų nuos, nuotaika tik parodo, kad Europos komisija nori europietiško PNR, vieno bendro uh, vienos bendros domenų bazės, ne, ne 27 ar 28. Ir mes turim kalbėti apie privalomą domenų perdavimą. Dėkoju iš jūsų konstruktyvų pasisakymą. Ir mes dabar suprantame, kad nepaprastai, nepaprastai skubu, kolegos, turbūt prisimenate, mes jau daug metų norime turėti tokią sistemą, 15 valstybių narių turi PNR sistemas. Ir uh, ta sistema suteikia informacijos reikalingos Europos piliečių saugumui ir apsaugai, tačiau tuo pat metu išlieka neužbaigtas dosie. Ir viskas yra ne taip europietiška, kaip kad mes būtume norėję šiame komitete. Taigi labai ačiū už mums pateiktą ir persiųstą informaciją. E, šį rytą jūs viską detaliai išaiškinot. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl užsakomųjų reisų. Trūksta duomenų e, apie tuos, kurie organizuoja ar organizuotus nusikaltimus ar teroristinius veiksmus, kaip būtų galima apsukti PNR sistemą. Jūs sakėte, kad e, būtų labai gerai, jeigu didėjai oro uostai galėtų geriau apsaugoti piliečius, bet kai kalbame apie čarterinius reisus ir skrydžius iš mažų ruostų, tai supraskime, kad sistemoje atsiranda skylė, kuri be abejonės negalėtų būti pakeista. Kitas klausimas. Antras klausimas labai trumpas. Dėl direktyvos nuostatų perdodant e, laisvanoriškai duomenis apie skrydžius tarp ES valstybių narių. Taigi, kaip čia bus, ar to yra pagėdavimo, kaip valstybės narės tą vertina? Ačiū, toliau ponės Argentinį. Ačiū, pirmininkė, du klausimai. Dėl to, ko skiriasi ES, Kanados ir mūsų ir JAV PNR sistemos. Europos piliečiai atvažiuoja į Kanadą, iš jos išvažiuoja ir jų duomenys jeigu neišaiškėjo jokių terorizmo ar tarptautinių skaltimų grėsmės, yra ištrinami Kanados duomenų bazėje. Mes to reikalaujame. Tačiau Europoje ir tokią nuomonę 2017 m. Liepos mėnesį paskelbė Europos Teisingumo teismas, e, PNR duomenys taip nėra ištrinami. Kaip tuos skirtumus sureguliuosime? Ar nesielgiame dviveidiškai, neįtikėtinai dviveidiškai, kai reikalaujame, kad Kanada tuos duomenys ištrintų, tuo tarpu patys to nedarome? kaip mes išvengsime tos nesažin, kaip įveiksime šią nesažiningą situaciją. Dėl Priumo tarybos sprendimo. 2008 metų sprendimas. Jame yra atgyvenęs domenų apsaugos skirsnis. Europos tarybos 2008 metų sprendimas. Tada buvo patvirtintas domenų apsaugos e, direktyva dėl policijos 2018 metais, man atrodo, ją reikia jau patobulinti. Dar norėčiau pasakyti, kad taip, turime naują policijos duomenų apsaugos direktyvą, turime naują duomenų apsaugos saugiklį. Ar Priumo tarybos sprendimas bus pakeistas, kad būtų geriau duomenų apsauga užtikrinta laikantis naujų taisyklių? Ačiū. Ačiū. Pane Ernst jau išėjo, EFDD atstovų nėra, e ND nėra, todėl iškart galime pereiti prie narių, kurie prašė pasakyti. Pane Kiničiai. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariu Kingu už tai, kad jis šiandien atėjo ir už tai, kad jis e, tiek daug entuzijazmo demonstruoja saugumo klausimų nuo pat kadencijos pradžios. Bet kaip matome, vis dar išlieka trūkumų. Labai rimtų trūkumų, galvojant apie tai, su kokia rizika mes susidurime, galvojant ne tik apie prims sprendimą, bet ir apie PNR valstybės narės dar ne visapusiškai įgyvena. Mano klausimas jums būtų toks, kokie išlieka kliuviniai? Ar yra ekonominių sunkumų, ar yra finansinių sunkumų? Kodėl nėra suteikiama jokios finansinės paramos? Ar Europos komisija numato pakankamai nuostatų. Taip pat kalbėjote apie stebėseną. Manau, kad tai būtų sveikintina. Mes turime padėti valstybėms narėms pereinamuoju laikotarpiu. Daug valstybių narių vis dar trūksta e, dėl e, PNR direktyvos, e, atsiprašau, perkeliant PNR direktyvą. Taip pat kalbėjote apie keitimąsi gerą praktiką. Galvojant apie tai, gal Europolas sukavidintų tam tikrą vaidmenį. Uh, Ar negali Europolas paremti valstybių narių įgyvendinant PNR direktyvą? Kolegos paminėjo dar vieną temą - viešųjų erdvių ir kritinės infrastruktūros objektų sauga. Per pastarasis keletą dienų e, vis dažniau buvo kalbama apie transporto saugumą kovos su terorizmu komite taip pat apie tai yra kalbama. Mes norime, kad stotis, uostai, visi infrastruktūros objektai taptų saugesni. Ar Europos komisija apie tą problemą jau galvojo? Ar galime įsivaizduoti, kad PNR direktyva būtų ilgiau taikoma, plačiau taikoma ir šis aspektas būtų įtrauktas? Thank you, uh, thank you. Labai ačiū, ačiū komisijos narikingai už tai, kad atėjot. Sakėte, kad reikėtų saugumo klausimų daugiau dirbti. Sutinku su jumis, ačiū už visas iniciatyvas, kurias jau iškėlėte. Nustebau girdėdamas e, kolegas, sakant, kad galbūt reiktų daryti e, daugiau saugumo klausimų. Nusikaltimų statistikagi e, pozityvi, matome, kad skaičiai mažėja Lygiai taip pat e, galbūt turim nebekalbėti daugiau apie užimtumo skatinimą, nes nedarbo skaičiai mažėja. Aš suprantu, kad rizikos yra labai daug ir mes turime pasirengti saugumo iššūkiams ateityje. Čia e, pagrindinis vaidmuo ir tenka PNR. Aš šiek tiek nusivyliau e, matydamas PNR direktyvos įgyvendimo tempus. Mes labai daug metų šį dosėjų svarstume, labai ilgai parlamentas uh, buvo dėl to kaltinamas ir mes e, pritarėme tai kritikai, sakėme, kad parlamentas per daug lietai veikia. Dabar pagaliau pavyko susitarti ir aš būčiau tikėjęsis, kad taryba ir valstybės narės dirbančios taryboje imsis pastangų ir įgyvendins šios teisės aktus ir mes nebebūsime nuvilti. Kaip jūs sakėte, kai kurios valstybės narės nesugeba perkelti direktyvos, dėl to PNR praranda efektyvumą bendrai. Tuo požiūriu norėčiau pateikti klausimą papildantį ponios Grisbek pasisakymą apie ES vidinius skrydžius. Ar galėtumėte apie tai pateikti naujesnės informacijos? Jeigu kai kurios valstybės narės nesugebėdamas perkelti direktyvos trukdo PNR geram galiojimui, kaip galėtumėm užtikrinti, kad ES viduje būtų deramai renkami duomenys ir kaip tai įtakotų bendrą PNR sistemos funkcionavimą. Ačiū, ponia Gaumės. Uh, uh Komisarė. Aš klausiu ir te toliau teiraujuosi, ką valstybės narės daro, siektamos už pildyti tas e, ankstesnės pradinės spragas direktyvoje, kai renkami duomenys apie keleivius. Mes kalbame, kad labai svarbu užtikrinti saugumą, užpildyti spragas. Kai aš e, aš ko gero, jeigu būčiau Siriją ir aš ko gero, norėdama vykti į ES, kreipčiausi ko gero į Libiją, o iš ten tiesiog kreipčiausi į Maltą, kad e, ten būtų man išduodama viza už kokius 3000 14-15 e, e, metais 88 tūkstančiai vizų buvo išduota Maltoje Yeah, every day. Big you. Ir aš tada mm, mm, sėščiau į Severin keltą Katanijoje, kuris yra registruotas valetoje, turi e, konkretų savo numerį identifikacijos, aš turiu nuotraukas ir ką, iš tada būčiau, nu, patekčiau į Italiją, į Kataniją ir be jokių problemų, kasdien. Aš informavau komisarą ir mūsų komiteto narius apie šitą situaciją. Norėčiau nu, paklausti, ar vyksta koks nors tyrimas. Ir Maltoje vienas iš pareigūnų, kuris išdavinėjo šitas vizas, buvo areštuotas Maltos oro uoste, kuris tiesiog norėjo padėti tiems, kas neturi vizos, nukreipti juos į autobusus. Jeigu niekas daugiau neklausia, aš pati pateiksiu du klausimus. Ar mes turime dirbti daugiau ar mažiau? Šitas klausimas yra labai aktualus Kita vertus reikėtų išsiaiškinti, ką mes iš tikrųjų darome, tačiau mm, man atrodo, kad čia vyksta kažkoks tai e, žaidimas, e, politinis e, teatras. Nes nevykdomas sisteminis poveikio vertinimas. Sistemiškumo nėra visose kitose rytuose tai būtų galima toleruoti, tačiau nesaugumo srityje. Ties kita vertus, ne tik tai PNR ir PRIM reglamentas yra nepakankamai arba visai neįgyveninami, bet tai pasakytina ir apie kitus teisės aktus, kadangi kai kurie valstybių konstituciniai teismai užblokavo šiuos teisės aktus. PNR duomenys. Septynios valstybės, be kita ko ir Šveicarija. Pagal šitą reglamentą keičiasi duomenimis Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rumunija ir Šveicarija. O dabar yra pateikiamas naujas pasiūlymas dėl piršto atspaudų e, tapatybės kortelėse. Linda ir aš tuo metu, kai buvo siūloma balsuoti. Prieš dvi savaitės. Kokia situacija dabar yra? Man labai nesvarbu, kiek valstybių narių keičiasi informacija. 10, 15, 17. Norėčiau tiesiog išsiaiškinti, kodėl taip vyksta, kodėl mes uh, keldami pagrindinių teisių klausimą, tiesiog stabdome visus procesus. Dėl PNR buvo priimtas Teisingumo teismo sprendimas, valstybės narės ir komisija neikreipia į šitą sprendimą jokio dėmesio, mano šalies vyriausybė taipogi. Niderlandų aukščiausias teismas konstatavo, kad ši direktyva dabartinė forma negali būti įgyvendinta dėl duomenų kaupimo. Lygiai taip pat tokį sprendimą priėmė ir Vokietijos konstitucinis teismas. O dabar valstybės narės ir toliau įspaudžia, jos e, nori gauti lėšų šiai sistemai kurti. Europos komisija ir valstybės narės žinoma gina duomenų apsaugos principus, tačiau reikia turėti e, omenyje, kad policijos e, struktūrų bendradarbiavimo direktyvos nuostatas įgyvenino iki gegužės pradžios tik tai dvi valstybės narės. Taigi, apibendrinant, reikia konstatuoti, kad visi kalba apie tai, kad naudinga, svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tačiau mes nežinome, ar tai yra tiesa, kadangi nevyko vertinimas, ataskaitos rodo, kad statistiniai duomenys, kuriais būtų galima pagrysti šituos e, ketinimus, ieškinimus yra nepakankami. Kai kalbame, ar reikėtų dirbti daugiau, daryti daugiau ar mažiau, reikėtų pirmiausia išsiaiškinti, kodėl valstybės narės neįgyvena teisės aktų, kiek išleista lėšų iki šiol ir ką komisija ketina daryti su tomis valstybėmis narėmis, kurios neįgyvenina teisės aktų. Aš Nenorėčiau balsuoti už jokį kitą teisės aktą, nesupratusi, kodėl valstybės narės netlieka savo pareigų. Septyneri metai vyksta diskusijos dėl prim keitimo. Jūs sakote, kad 15 valstybių narių įgyvendino teisės aktą dėl PNR, o 20 ketina priimti E, sprendimus šio klausimus. Ir be to reikia apsispręsti dėl ES, dėl skrydžių ES viduje, dėl šių keleivių duomenų apsaugos. Tai argi tie dalykai iš tikrųjų mums užtikrins daugiau saugumo? Toks jo gyvenimas, klausimą kylam. Uh, so thank you. Um, thank you. Dėkoju už Jūsų klausimus. Iš tikrųjų, kai kas sakė, kad e, reikalingas čia humoro jausmas, aš manau, kad aš tokį turiu. Tačiau mes čia kalbame labai rimta tema. Aš labai rimtai vertinu šitą diskusiją ir jūsų klausimus. Žinoma, ir išgirdau tam tikrų nusivylimų gaidelių iš jūsų pasisakymų, kaip siekiama pažango šioje srityje. Aš ne tas, kuris turėtų pasakyti, ar mums reikia daugiau ar mažiau saugumo. Valstybės narės, taryboje, parlamentas nagrinėdamas komisijos pasiūlymus, turi tiesiog pasakyti savo nuomonę. Nebūtų mm, produktyvu kalbėti apie tai, ar daugiau ar mažiau saugumo mums reikia. Reikia suvokti, kad bet kuris teroristinis išpolis, pavienis išpolis prieš mus jau yra vienos išpolis per daug. Ir todėl mes turime pagalvoti, kaip e, užkirsti jiems kelią. Paaiškinsiu dar kartą mūsų požiūrį. Aš niekada, kalbėdamas su bet kuo. Nesakiau, kad dėl kito išpolio būsite kalti jūs, kad aš būčiau kaltinęs jūs, kad jūs tiesiog dėlsite priimti kokį nors teisės aktą. Jeigu aš tai būtų pasakęs, tada jūs pacituokite, aš atsiprašysiu apgalėstaudamas. Iš tikrųjų, tai netinkamas požiūris. Aš pasakysiu, pato galėsite jūs išsakyti savo nuomonę. Aš niekada pastaraisiais metais dirbdamas taip nesielgiau. Jeigu tai būčiau pasielgęs, pasakęs, tai priminkite man, aš atsiprašysiu. Iš tikrųjų, mūsų požiūris turi būti pagristas vertinimu ir faktais Ir aš puikiai suprantu, jeigu mes susitarime su jumis, tai mes turime vadovautis tuo susitarimu. Ir žinoma, kyla klausimas dėl tolesnių pasiūlymų. Aš visada sutikau su tokiais vertinimais, tačiau mm, nemanyčiau, kad atskiras pasiūlymas nebuvo vertinamas Jūs e, kalbate apie priemonės, kurios veikė 15 metų ir jūs pasigėdote vertinimo, tačiau jūs nepateikėte jokio klausimo apie konkretų dokumentą. Jūs niekada nesiekite diskusijas apie kokį konkretų teisės aktą. Todėl netiesa, kad mes niekada netliekame poveikio vertinimo. Prieš mano kadenciją buvo galbūt nepakankamai atliekamas vertinimas, žinoma, todėl turiu priimti ir dalį kritikos. Tačiau dėl tų pasiūlymų, kuriuos mateikėme, mes poveikį, poveikio vertimą atlikome. Jūs galite tiesiog sakyti, kad poveikio vertinimas buvo nepakankamas, nepakankamai išsamus. Tačiau kitas dalykas, mes atlikome poveikio vertinimą ir taip pat mes e, vertiname pasiūlymą dėl teroristinio kovos su teroristiniu turiniu. Taigi, manau, kad svarbiausia politiką formuluoti pasirenkant įrodymais. Įgyvendinimas. Žinoma, įgyvendinimas yra labai svarbus aspektas ir norėčiau pasakyti, kad mes įgyvendinami kai kuriuos ilgalaikius teisės aktus turėtume įdėti daugiau pastangų. Pavyzdžiui, PNR teisės aktas, kuris vilkinamas jau keliari metai. Žinoma, nieko nepadės konstatavimas, kad šioje srityje galbūt mes e, darome daugiau negu kitose srityse. Uh, uh, dėl e, Nicos direktyvos ir dėl saugumo sąjungos kūrimo. Valstybės tiesiog informavo apie šios direktyvos įgyvendinimą. Uh, Tačiau, kai kalbame konkrečiai apie Nicos direktyvą ir kai kalbame apie PNR ir policijos struktūrų bendradarbiavimo direktyvą, tai jūs turėtumėte konkrečiai paminėti tuos teisės aktus. Žinoma, jūsų kritika verčia mane dar labiau raginti valstybės narės įgyvenčios teisės aktus dėl PNR. Iš tikrųjų įdėta pakankamai daug pastangų 15 valstybių narių informavo apie tos direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę. Dvidešimt septynės valstybės narės pateikė e, kompetentingų institucijų sąrašus, institucijų, kurios turi teisę rinkti ir, ir tvarkyti duomenis Ir taip pat valstybės, 22 valstybės apie tai, kad yra įsteigtos atitinkamos institucijos, kurios kaups ir tvarkys duomenis apie keliaivus. Ir taip pat e, e, kai kurios valstybės narės informavo ir apie tai, kaip bus renkami ir tvarkomi duomenis apie keliaivius vidaus skyriuose, skrydžiuose. Manyčiau, kad šitie skaičiai rodo tam tikrą pažangą, tačiau, žinoma, ji nepakankama. Turime tai pripažinti, žinoma, jūs paudžiate mane, aš raginsiu valstybės narės dirbti toliau dėl duomenų apsaugos direktyvos. Aš minėjau aštuonias valstybės narės, iš tikrųjų tai nepakankamas skaičius. Dar kartą norėčiau pasakyti, patikindamas, kad mes darysime viską, kad šie teisės aktai būtų tinkamai, veiksmingai įgyvendinami. Dabar pereisiu prie konkrečių klausimų. Dėl PNR bylų pateiktas klausimas iš tikrųjų pagristas PNR duomenys e, dažnai yra naudojami e, baudžiamo persekiojimo institucijų, ne tik tai e, kovojant arba užkardant teroristinius išpolius. Jeigu jūs galėtumėte suorganizuoti tam tikrą darbo grupę, kurioje būtų galima pasikeisti uh, įslaptintą informaciją, aš mielai tai padarysiu. Kalbėdamas su valstybėmis narėmis, aš gavau konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kaip Junktinėje karalystėje buvo naudojami šitie duomenys ir kurie padėjo sustabdyti nusikaltelius Todėl aš tokių pavyzdžių turiu, tokios informacijos turiu, tačiau čia šeimo posėdėje aš negaliu jų paviešinti. Dėl prievolės keistis duomenėmis jau kalbėjome, kad aš pritariu žingsniams, kurie leistų sustiprinti prievolę keistis duomenėmis mes susitarėme dėl konkrečių žingsnių, kad valstybėms narėms būtų numatyta prievolė keistis duomenimis susijusiais su teroristinėmis grėsmėmis. Aš taip pat esu pasirengęs kalbėti apie tai, bet puikiai suprantu, kad yra iššūkių susijusių su PNR. Mes norime kuo išsameu pagal galimybės keistis informaciją, tačiau kai susitarėme su jumis dėl PNR direktyvos, nenumatėme automatinių duomenų, informacinių duomenų mainų. O tai reiškia, kad duomenų keitimasis turi būti vykdomas tokiu mastu, koks jis yra reikalingas. Kadangi negalima keistis visų duomenų, kuriuos turime su kitomis šalimis. Taigi tekste, dėl kurio mes susitarėme, sakome, kad valstybės narės turėtų keistis viena su kita visais reikalingais PNR duomenimis. Dabar aš manau, kad dar kartą turėtume nuodugniai įvertinti, kaip šitos nuostatos veikia dėl duomenų mainų ir, ir kaip keičiamasi privalomais duomenimis. Ar mums to pakanka, Ar reikėtų grįžti prie šito klausimo, tačiau siekiant užtikrinti pusiausvę tarp veiksmingų informacijos mainų ir nesikeičiant duomenimis masiškai. Dėl spragų, kurios liko PNR direktyvoje. Teisingai buvo paminėta, kad čia mes turime omeny net kai užsakomuosius reisus, bet ir kitus skrydžius, kuriuos turėtų šitą sistemą apimti. Galbūt siekdamas, kad šita diskusija būtų kuo produktyvesnė, aš ir taip jau pasakiau daug anksčiau negu ankstesniais atvejais. Mes manome, kad tie asmenys, kurie naudojasi oro bendrovių paslaugomis komerciniais tikslais ir nekomerciniais tikslais, turi būti skirtingai traktuojami. Jeigu jūs esate bendrovė arba fizinis asmuo ir jeigu jūs išnuomojate savo orlaivį kitiems e, skrydžiams arba teikti paslaugas, tai mes manome, kad tai turėtų patekti į oro vežėjo apibriežti pagal PNR direktyvą. Should be caught within the PNR directive. And I want to be, I want to be clear about that, and that is what we are now. Taigi mes apie tai būtent dabar ir kalbame su valstybėmis narėmis, kalbant apie direktyvos gyvendinimą. Šiuo atveju tai būtų taikoma mažosioms oro bendrovėms, galbūt E, joms bus lengviau, bet e, išimtis joms apskritai nebus taikoma. Kalbant apie informaciją, kurią jos dalyjasi, tai gali būti netgi paprasti elektroniniai laiškai apie tai, kas užsakė užsakomą įskrydį. Reikia taikyti tam tikras taisyklės ir manau, kad ir tokie duomenys gali būti laikomi PNR duomenimis pagal PNR direktyvą. Galbūt mm, ne visus klausimus galėsiu atsakyti, kuriuos man teikėte per pastarusius dviejus metus, bet dabar jau šiek tiek turbūt pradedu tai daryti. Toliau kalbant apie vidaus PNR ir tarptautinius PNR duomenis. Kalbant apie tarptautinius PNR duomenis, turime elgtis laipsniškai, dabar bendratarpiaujame su kanadiečiais, turi būti patvirtinti įgaliojimai. Ap, reikia aptarti bendrų sprendimų prieimimo taisyklės, kaip e, minėjo parlamento nariai. Ir e, kai vyks dėrybos, žinoma, nuolat teiksime jums naujausią informaciją, informuosime, kas vyksta. Galime tai daryti ir anksčiau mūsų pasitauktų formatu. Taip pat galėsiu atvykti į jūsų posėdžius jūs informuoti, galite ir jūs į mane kreiptis. E, Visai galiu jums pasakoti apie tai, kaip sekasi vykdyti dėrybas. Be to, taip pat e, stumsimės į priekį įgyvendindami ES PNR direktyvą. Jeigu kada nors reikės peržiūrėti jos aspektus, atsižvelgiant į naujausius duomenis, padarysime tai. Bet turime pripažinti, kad imamasi įvairių veiksmų. Teisingumo teismo išvados dėl Kanados susijusios su tam tikrų teisės aktų ypatumais su trečiųjų šalių e, taisyklėmis renkant ES piliečių duomenis. Būtent tuo rėmėsi e, teismas Kanados byloje. Tai nereiškia, kad e, būtinai viskas taip pat klostysis ir S PNR duomenų atveju. Pirmiausia, Valstybių narių viduje tie duomenys naudojami e, teisės saugos tikslais, e, siekiant kovoti su terorizmu, o ne sienų kontrolės tikslais. Nebent e, piliečiai išvyktų visai iš ES teritorijos. Taigi, tokių įvairių aspektų kyla, su jais turime dirbti. Dėl PNR, ko gero, atsakiau į daugelį klausimų. Ne, dar e, PNR e, naudojant kitas transporto priemonės. Kaip žinote, PNR direktyva neįpareigoja valstybių narių e, taikyti PNR direktyvos nuostatų naudojantis kitomis transporto rušimis, bet tai galima daryti, tai nėra draudžiama ir kai kurios valstybės narės apriepia ir kitas transporto rušis. Manome, kad e, tai būtų svarbu, ypač kalbant apie geležinkelius kaip transporto rūšį saugumo sumetimais būtent, nes dėja ir geležinkelių stotise būta išpolių, būta išpolių ir traukiniuose. Todėl e, neseniai e, birželio mėnesį paskelbėme įsamų veiksmų planą, pagal kurį siekiama užtikrinti geležinkelių saugumą. Ten kalbama apie daugelį aspektų susijusių su geležinkelių tinklais ir mes e, ketiname toliau diskutuoti su valstybėmis narimis, e, kurios norėtų taikyti PNR direktyvos nuostatas ir geležinkeliams. Turbūt e, atsakiau visus klausimus susijusius su PNR direktyva, dabar priumo sprendimai. Yra įsamus klausimas dėl paskutinių ES duomenų apsaugos pokyčių poveikio primo sprendimams. Primo sprendimuose įtvirtinti duomenų apsaugos reikalavimai, kur turi laikytis valstybės narės. Ir mes stebime, kaip tai daroma. Jeigu teisingai supratau tau klausimą, pagal policijos bendradarbiavimo direktyvą e, taip pat numatyta, kad iki 2019 metų gegužės šeštosios e, turi būti užtikrinama, kad būtų laikomas ir kitų patvirtintų es teisės aktų, siekiant e, įvertinti poreikį juos suderinti su šia direktyva ir kitais siūlomais aspektais. Mes laikysimės šios nuostatos gyvendindami mūsų bendresnio pobūdžio planus, kuriuos minėjau, susijusius su peržiūra ir kitais veiksmais, e, užtikrinsime, kad būtų laikomasi naujausių duomenų apsaugos nuostatų. Kodėl viskas taip sudėtinga? Tai sudėtinga todėl, mano nuomonė, kad prašome valstybių narių imtis veiksmų, kurių dar neteko imtis. Bet e, tai nėra priežastis e, jų nesijimti. Turime susimti ir tai padaryti. Ir net dėl ilgą laiką trunkančių teisės aktų svarstymų turime E, toliau galvoti apie įgyventinamus veiksmus, e, apie išleidžiamus pinigus, išleidžiama gana nemažai PNR srityje, kai kam tai tinka, kai kam ne, bet ir toliau skirsime nemažą biudžeto dalį PNR klausimams. Svarbu, kad tie pinigai būtų panaudojami veiksmingai. Bet e, prireikus pradėsime pažeidimo nagrinėjimo procedūras. E, Primo sprendimo pažeidimo istorija jau gana ilga, kai kurios valstybės narės e, jau sulaukė pažeidimų nagrinėjimo procedūros pradžios, kitos e, dar ne. Dabar atsiranda ir PNR direktyvos pažeidimų. E, šį mėnesį jau siūsime pranešimus apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras atitinkamoms valstybėms narėms. Mes žinoma, tai darysime visiškai skaidriai ir nuolat jūs informuosime apie tas šalis, e, kurioms e, pateiksime tokį pranešimą. Dar du paskutiniai klausimai. Vieną galėsiu atsakyti, kitas šiek tiek sudėtingesnis. Man atrodo, kad komisijos narys Apramopulos turėtų pas jūs apsilankyti. Mm, pas jūs ne. Mm, bet kuriuo atveju pateiksiu jums ir atsakymų raštu. Kalbant apie vizas, apie pilietybės pardavimą, mes e, visą tai atsargiai vertiname saugumo paužiūriu. Bet e, kalbant apie praktinius politikos e, veiksmus, čia ne viskas taip paprasta, reikia kalbėtis ir su kitais kolegomis, turime aptarti, ar galėtume jums įsameu atsakyti jums kylančius klausimus, nei galiu dabar tai padaryti. Galbūt pateiksime jums įsamesnį atsakymą raštu. Na ir galiausiai buvo klausimas dėl dezinformacijos. Mano nuomonė, tai labai svarbi problema. Tai e, mūsų darbo saugumo srityje esmė, ypač turint omenyje Europos parlamento rinkimus kitą pavasarį. jokių e, įrodymų kol kas neturime, e, kad e, kas nors bandytų pasirinkti tuos rinkimus kaip taikinį, bet bet kuriuo atveju turime imtis visų būtinų veiksmų, kad būtume pasirengę, jeigu netgi kiltų tokia tikimybė, kad kas nors galėtų pasirinkti Europos parlamento rinkimus kitą pavasarį kaip išpolio taikinį. Uh, Bet kuriuo atveju įmamasi e, konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti rinkimų saugumą. E, jau įvyko keli konkretus posėdžiai su Francu Timmermansu ir kitais komisijos nariais, planuojama ir kitų tokių posėdžių. Bendraujame su tais, kas organizuos tuos rinkimus, su kibernetinio saugumo specialistais. Jie dalyjasi geriausios patirties pavyzdžiais su valstybėmis narėmis, kuriuose bus organizuojami rinkimai. Sieksime užtikrinti, kad būtų prireikus, kuo skubiau įmamasi atitinkamų priemonių, kad būtų didinamas valstybių narių atsparumas, kad galėtume atlaikyti galimą išpolį. Taip pat reikia pagalvoti apie kišimosi rinkimus problemą ir šią prasme būtent reikia kovoti su dezinformacija. Su kolega Gabriel rengiame praktikos kodeksą um, didelėms interneto platformoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant padidinti skaidrumą, ypač internete, e, nes manome, kad um, galima padaryti dar daugiau, kad e, žmonės kritiškai e, skaitytų žinias socialinės žiniasklaidos priemonėse, kitur kad e, e, kiekvienas e, suprastų, kokia žinia, kokia naujiena yra netikra, kad reikia, galima iš tikrųjų imtis papildomų priemonių, kad būtų aiškiau nurodyta, kurios naujienos, kokia skelbiama informacija yra apmokėta ir taip toliau, kad vartotojai galėtų kelti daugiau klausimų, galėtų daugiau kvestionuoti tai, kas skaito, kritiškai tai vertinti. Pavasarį apie tai kalbėjome, kyla tam tikros problemos, pažanga daroma, bet vis dar turime imtis papildomų veiksmų. Viešai taip pat esame pareiškę, kad tai itin svarbu. E, svarbu savanoriškai daryti pažangą ir jeigu to nepavyks užtikrinti, e, numatysime tam tikras privalomas priemonės, kuriomis bus užtikrintas didesnis skaidrumas ir kovojama su dezinformacija. Atrodo, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Jeigu turėsite kokiu nors papildomu klausimu arba jeigu ne viską įsami atsakiau, pateiksiu papildomą atsakymų raštu. Pane Sibil, dar norite ką nors pridurti? Taip, jeigu įmanoma. Thank you. Kalbėsiu vokiškai, angliškai sunku išsireikšti. Tiesiog e, iš jūsų pasisakymų supratau, kad dar yra pakankamai daug rūko. Aš pasigėdau konkrečių atsakymų į klausimus. Iš pradžių jūs kalbėjote, kad ne jūsų uh, reikalas spręsti, ar daugiau ar mažiau saugumo reikia. Aš manau, kad tai yra labai pavojinga formuluoti. Mes kalbame ne apie daugiau ar mažiau saugumo, bet konkrečiai sprendžiama klausimą, kaip apginti mūsų piliečius nuo terorizmo grėsmės ir ar reikalingos naujos priemonės ir ar tos, kurios jau yra patvirtintos, tinkamai įgyvendinamos. Tai, kas jau yra priimta, atrodo yra neįgyvendinama daugumoje valstybių narių ir atrodo, kad tai yra dėl to, kad nepakankama nepakanka techninės įrangos, nepakanka policijos pareigūnų. Pavyzdžiui, iš Vokietijos žinau, kad ten tiesiog policijos pareigūnai yra perkrauti funkcijomis ir darbu. Aš visiškai neklausiau, kokie žmonės buvo e, atpažinti, susekti ir taip toliau. Aš tiesiog klausiau, ar kas nors buvo susektas, kas nebuvo įtariamųjų sąrašuose ir ar buvo tokių, kurie buvo įtariami ir po to, kai jau jie buvo identifikuoti, ar buvo priimti kokie nors konkretūs teismų sprendimai dėl šių žmonių dėl dezinformacijos ir dėl melagingų naujienų. Ko gero, čia mes turėtume kalbėti apskritai, ne tik tai galvodami apie jūsų įgaliojimus. Apskritai, turėtume pagalvoti, kaip šitą klaidingą informaciją internete blokuoti, kaip ją ištrinti Pavyzdžiui, Faraš informaciją taip pat mes galime e, įvairiai tvarkuoti kaip melaginga, neteisinga ir o internete, ko gero, mes galėtume tiesiog šitą informaciją ištrinti. Tačiau šiais klausimais reikėtų toliau diskutuoti, kalbėti apie tai, kaip stiprinti demokratiją, ginti mūsų piliečius ir siekti, kad tie pavojai būtų geriau įvertinami ir įspėjami iš anksto. Prieš tai aš norėčiau tiesiog e, patikslinti dėl šito spaudimo parlamentui, pavyzdžiui, du pranešimai žiniasklaidai buvo labai nemalonus, kuriuose tiesiog buvo užsipuolami mūsų kolegos dėl savo balsavimo. Aštuonios valstybės narės įgyvendino policijos struktūrų bendradarbiavimo direktyvą Tačiau turint omenyje, kad šita direktyva turėjo atsverti tuos siūlymus dėl duomenų rinkimo ir turint omenyje, kad prieš kitas 22 valstybės yra pradėta sutarties pažeidimo procedūra ir jūs skatinate valstybės narės įgyvendinti šią direktyvą, tačiau elgiamasi atrodo kaip, elgiamasi kaip mokykloje valstybės tiesiog e, prieš jas pradamas mm, sudaryti pradimo procesas ir jos tada mm, laimi dar daugiau laiko. Uh, Man bus e, gana malonu atsakyti jūsų antrąjį klausimą. Atsakymas gana dviprasmiškas. Taip. Per pastarasis, tai yra per ateinančias kelias savaitės E, imsimės veiksmų e, dėl valstybių narių, kurios dar neperkelė direktyvos į savo nacionalinę teisę, padarysime tai dar iki vasaros atostogų, vadovaudamiesi tą pačią logiką, kurią aiškinau ir dėl kitų dosie. Mes imsime šių veiksmų. Dar labai trumpai norėčiau grįžti prie pono Sibel klausimo. Ne, aš e, turiu imtis kažkokių veiksmų dėl diskusijų dėl saugumo lygio, bet mes kartu turime dalyvauti teisėkuros procese šioje srityje, kartu su taryba, su jumis. Tad e, nedrįstu teikti, koks saugumo lygis būtų tinkamas, be kita ko, todėl, kad Nebandau pakeisti žmonių retorikos apie tai, kad reikia užtikrinti absoliutų saugumą. Manau, tai būtų neveiksminga. Mes neturime užtikrinti absoliutaus sungu, su, saugumą, saugumo ir negalime to padaryti, negalime užtikrinti nulinės rizikos. Tai neįmanoma. Bet galime dirbdami kartu nustatyti sritis, kuriuose galime imtis praktinių veiksmų, kad e, sumažintume, kuo labiau sumažintume galimybę teroristams ir kitiems asmenims padaryti žalą. Būtent tokia logika vadovaujamės, e, imdamiesi įvairių veiksmų, priemonių kad būtų daugiau naudojamas informacija. Man atrodo, informacija yra itin svarbi priemonė šiame darbe ir e, imdamiesi tinkamų apsaugos priemonių. Ir jūs teisingai nuolat e, klausėte mus, mūsų apie tai. Ta diskusija, tokio lygio saugumas ar tokio lygio saugumas turėtų būti, man atrodo, e, jeigu jie įsivelsime, e, tuščiai kalbėsime ir noriu to išvengti, noriu daryti tikrą pažangą, mažinti galimybės teroristams ir kitiems daryti žalą sukurti kuo daugiau kliūčių e, išpoliams vykdyti ir e, padidinti mūsų pajėgumus įveikti pasiekmes, jeigu išpolis yra įvykdytas. Taigi svarbu kalbėti apie konkrečius praktinius veiksmus dėl PNR. Žiūrėkite, Taikant PNR sistemą pavyksta rasti naujų asmenų, kurie anksčiau nebuvo pastebėti ir nustatyti. Tai pavyksta padaryti. Ir mes galime kalbėti ir apie konkrečius atvejus ir netgi galbūt uh, Yra ir kitų atvejų, kai dėl PNR sistemos taikymo pavyko, kad nors patraukti atsakomybę. Man reikėtų pasinagrinėti šį klausimą, paieškoti informacijos. Bet manau, kad mums visiems tai būtų naudinga, nes pamatytume tų praktinių pavyzdžių, jie mus įtikintų. Ir galiausiai dar trumpai dėl dezinformacijos. Esame parengę dezinformacijos apibrėžti komunikate, kuris buvo paskelbtas anksčiau šiais metais. Tai yra e, tyčinis klaidinančios informacijos e, sklaida siekiant ekonominės ar politinės naudos ar kitokios naudos. Yra numatoma, kokiu priemonių galima imtis su ją kovojant. Bet mes nekalbame apie tai, kad e, reikia kovoti su kažkokiais konkrečiais e, turinio elementais, neprašome konkrečiai nustatyti, ar e, tam e, tikra informacija yra tikra ar netikra. Kalbame apie bendro pobūdžio principus, apie priemonės, kurios padės piliečiams, įmonėms ir kitiems subjektams patiems spręsti, išmokti kritiškiau spręsti, kas yra tiesa ir kas ne. Ir e, ši kova su dezinformacija E, skiriasi nuo mūsų darbo kovojant su neteisėtų teroristinio pobūdžio turiniu. E, ten kitaip e, yra, ten informacija, turinys skleidžiamas ES ir tą turinį galima konkrečiai nustatyti ir imtis konkrečių veiksmų dėl jo neteisėtumo. Dezinformacijos atveju to negalime daryti, tad prašau nepainioti šių dalykų. For, uh... Ačiū, ačiū, kad atėjot ir uh, pasikeitėt nuomonėmis su mumis. Man atrodo, kad uh, tuo mes šio ryto posėdį ir baigsime, 10 minučių anksčiau negu numatyta. Puiku, laiko kavai lieka.